l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del consiglio e della commissione analisi della presidenza pagal darbotvarkę dabar yra klausimas dėl austrijos pirmininkavimo taryboje pirmininkavimo apžvalga noriu priminti jog nagrinėjant šį darbotvarkės punktą negalėsime suteikti mėlynosios kortelės klausimams galimybės. Norėčiau e, padėkoti aus, pirmininkausiai Austrijai bendradarbiavim, už bendradarbiavimą su Europos e, parlamentu pirmininkavimo e, metu. Taip pat e, norėčiau padėkoti už dalyvavimą aukščiausio lygio susitikime su Afrikos e, atstovais. Ten dalyvavo e, ir ponas Tuskas, tarybos pirmininkas, ir komisijos pirmininkas Junkeris, Austrijos atstovai taip pat. Ir e, aišku, norėčiau už tai taip pat padėkoti ir iš karto suteikiu žodį ponai Kurts. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, gerbiami frakcijų vadovai ir pirmiausiai gerbiami parlamento nariai. Džiaugiuosi vėl galėdamas e, svečiuotis Europos parlamente ir šiandien pristatyti Austrijos pirmininkavimo rezultatus. Baigėsi intensyvus e, šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpis, mūsų e, darbo programa buvo labai intensyvi, tačiau labai glaudžiai bendravėjome su Europos parlamentu ir e, savo kalbos pradžioje norėčiau padėkoti už tą bendradarbiavimą tarp komisijos tarybos ir Europos parlamento per pastarosius šešerius mėnesius ir dėkoju už mūsų pirmininkavimui pareikštą paramą pirmininkaudami mes e, visuomet didelę reikšmę teikiame bendrabiavimui su e, Europos parlamentu. Noriu padėkoti Karolinai Edštadler ir Buchner Štraus už tai, kad e, atstovavo Austrijai ir tarybai per šį pirmininkavimą Europos parlamente. Taip pat noriu padėkoti už 161 trilogą, kurie vyko ir už tuos 53 pasiektus susitarimus. Dėkoju parlamentui, tarybai ir komisijai, taip pat ir už tą pademonstruotą valią siekti kompromisų. Taip pat noriu padėkoti pirmininkavimo komandai, pirmiausiai mūsų ambasadoriui Nikai Mašik Briuselėje, Aleksandrui Šalbergui ir e, taip pat mūsų komandoms Briuselėje ir e, Vienoje. Taip pat noriu šiaip padėkoti pirmininkaučiam trejetui, e, Estijai ir Bulgarijai, bei naudodamasis progą palinkėti pirmininkavimą e, perėmusiai Rumunijai visokio pasiekmės per būsimuosius šešerius mėnesius. Pas ir ponai, Liepos mėnesį, lankydamas Europos parlamente, pasakiau, kad bendromis neturėtume suvokti ES kaip savame suprantamo dalyko ir turėtume dėti pastangas kiekvieną dieną, kad e, ją padarytume geresnė. Nepaisant to, kad dalykiniais klausimais vyksta sudėtingos diskusijos, aš tuo metu sakiau, kad uh, tikrai atsiras tai tie dalykų daugiau mus vienijančių, o neskiriančių. Ir šiandien norėčiau tą pakartoti. ES nuolat susiduria su e, iššūkiais, dėl savo sudėtingos struktūros, dėl sudėtingų e, sprendimų prieimimo mechanizmų, kuomet sprendimų prieimimas užtrunka pakankamai ilgai, kartais atrodo neįmanomas, tačiau nepaisant to egzistuoja labai daug dalykų, kurie mus vienyje. E, egzistuoja daug klausimų, kuriuos galime išspręsti bendromis pastangomis, neturime jokios alternatyvos šiam bendradarbiavimui, pirmiausia, neturime alternatyvos kompromisų siekiui. Džiaugiuosi tuo, kad per pastarosius šešerius mėnesius kartu su jumis e, sugebėjome pasiekti e, kai kurios kompromisus ir tokiu būdu pastumėti į priekį ES daugelį svarbių sričių. E, Šiandieninė proga ir taip pat atsižvelgiant į klausimo mastą norėčiau pradėti nuo breksito ir su juo susijusių iššūkių kuomet Liepos mėnesį perėmėme pirmininkavimą, e, siekime dėti visas pastangas, kad išsaugotume 27 valstybių narių vienybę. Todėl šiandien noriu padėkoti komisijos pirmininkui ir Mišeliui Barnie už tai, kad mums tai pavyko darybų eigoje ir e, šiandien e, išlaikėme tą 27 valstybių narių vienybę, kuri toliau egzistuoja, ES tikrai negali e, turėti jokių priekaištų arba negalima reikšti jokių priekaištų dėl breksito dėrybų. E, buvo e, paskelbti politiniai pareiškimai dėl būsimų tarpusavio santykių pasiektas laikinas sustarimas, net jeigu e, balsavimas Junktinės krysės parlamente šiandien po pietų baigsis neigiamai, situacija per artimiausios savaitės ir mėnesius galbūt pablogės. Tikiuosi, kad ir toliau išlaikysime 27 valstybių narių vienybę ir E, derinsime veiksmus tarp parlamento tarybos ir e, komisijos. Austrija ir pasibaigus savo pirmininkavimui dės visas pastangas tam, kad e, ir toliau išlaikytų šią poziciją. Be breksito mes daugiausiai dėmesio skiriame trims temoms - tai yra saugumui ir kovas su nelegalia migracija, E, gerovė ir konkurencingumui. Ir trečioji tema yra kaiminystės politika, nes jeigu norime užtikrinti saugumą Europoje, privalome užtikrinti stabilumą kaiminėse šalise dėl saugumo ir migracijos politikos. Nepaisant E, blokuojančių pozicijų dėl pabėgėlių paskirstimo mums e, pavyko pasiekti pažangos siekiant e, bendrabiavimo su trečiosiomis šalimis, ypač Egiptu, tačiau taip pat ir su kitomis šalimis bendrabiavant pavyko užtikrinti, kad pabėgėliai būtų gelbėmi ne tik europinių laivų, juos perkeliant į Europą, tačiau taip pat vis daugiau pabėgėlių imtųsi gelbėti Egipto, Libijos pakrančio apsaugos tarnybos ir gražintų juos iš šiaurės Afriką po išgelbėjimo. Dėl to šiandien 95 e, procentais migrantų Europoje turime mažiau nei 15 metais. Ir svarbiausias, tačiau yra ne tik srautų sumažėjimas, tačiau ir tai, kad mirčių skaičių ženkliai sumažėjo viduržėme jūroje. Šiandien situacija yra tokia, kad centrinis viduržėmio jūros migrantų kelias link Italijos praktiškai yra uždarytas ir per pastarąsias savaitės praktiškai nebeliko į Italiją atvykstančių pabėgėlių. Mums pavyko pasiekti susitarimą e, tarp vidaus reikalų ministrų dėl Frontex įgaliojimo padidinimo, kad Frontexas ateitie galėtų glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir atlikti svarbesnį vaidmenį gražinant pabėgėlius. Kalbant apie personalo didinimą, mes ir toliau palaikome visus komisijos pasiūlymus ir juos remsime. Noriu jūs taip pat paraginti pasikalbėti su savo vyriausybėmis, jų e, vadovais, nes kai kuriuos iš jų dar reikia papildomai įtikinti. Kalbant e, apie ginčą dėl pabėgėlių paskirstimo, stengiamės jo toliau nekurstyti, e, patikime naują pasiūlymą dėl e, privalomo solidarumo ir noriu padėkoti komisijai už teigiamą mūsų pasiūlymo įvertinimą. Kalbant apie konkurencingumo ir gerovės e, skatinimą, e, tvaraus, tvarios gerovės stiprinimą, mes daugiausiai dėmesio skiriame tvariam bendrosios rinkos stiprimui. Džiaugiuosi, kad daugumą mūsų pasiūlymų skaitminės bendrosios rinkos ryties susilaukė e, pritarimo, pavyzdžiui, pasiūlymai dėl kibernetinio e, saugumo arba dėl e, transliavimo dažnių direktyvos. Taip pat sprendėme klausimus dėl interneto gigantų apmokestinimo. Galbūt mums pavyko pasiekti tam tikrą perslaužimą E, taryboje sprendimas šioje srityje dar e, nėra galutinis priimtas. Ir dar kartą taip pat naudodamas progą noriu paprašyti jūsų pagalbos, e, siekiant įtikinti valstybės narės, kurios šį pasiūlymą vertina skeptiškai. Austrijai labai svarbus yra tvarumo klausimas. <clears throat> E, siekiant sumažinti e, transporto priemonių taršą, tam e, tikrų kenksmingų medžiagų naudojimo mastus ir komisijos parlamento ir tarybos bendrų pastangų dėka trilogo darybos baigėsi sėkmingai. Šiais klausimais taip pat darbo vietos sauga siekiant apsaugoti darbuotojus nuo kancerogeninių medžiagų bei darbo vietos sąlygų priežiūros agentūros įsteigimas e, yra e, paminėtini tarp mūsų pirmininkamo rezultatų. Konkurencingai Europai žinoma reikia ir šio laikinio biudžeto. E, sutinku, kad darybos dėl daugiametės finansinės programos iš pradžių susilaukė mano pakankamai skeptiško įvertinimo. paprašytas komisijos pirmininko vis tik tai e, visų pajėgumų įsitraukiau į darbus ir komisijos pirmininkas buvo e, teisus, sugebėjome pasiekti didesnės sėkmės nei iš pradžių tikėjausi. Tokiu būdu gruodžio mėnesį, besibaigiant pirmininkavimu, galėjome e, perduoti visapuškai uh, E, parengtus darybų dokumentus ir tikimės, kad darybos dėl daugiametės finansinės programos galės spėriai judėti į priekį. Trečioji sritis, kuri mums buvo labai svarbi, tai yra kaiminystės politika. E, kaip Austrijos atstovas šiam klausimui nuolat skiriu didžiulį dėmesį ir esu dėkingas už tai, kad vakarų Balkanų šalis e, labiau patenka ES akiratį kad e, buvo dedamos pastangos įspręsti Makedonijos valstybės e, pavadinimo klausimą ir e, taip pat naujų darybos skyrių atverimas su Serbija ir Jotkalnyje atveria narystės perspektyvą vakarų Balkanų šalims ir aš tikiuosi, kad Rumunija ir toliau išlaikys tą dėmesį ties vakarų Balkanų valstybėmis per savo pirmininkavimą. Noriu padėkoti nuoširdžiai parlamento pirmininkui e, Tajani už bedradarbiavimą e, rengiant Afrikos forumo sustikimus kartu su Afrikos sąjunga. Mes mėginome atkreipti didesnį dėmesį į Afrikos ekonominį vystimąsi, į e, tvarų gyvenimo sąlygų, gerovės gerinimą ir neperleisti Afrikos kontinento, atkreipdėmėsi būtinybę neperleisti Afrikos kontinento į Kinijos rankas. Šis formas susilaukė teigiamai vertinimo ir už tai tikrai dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie jo rengimo. Ir pabaigai noriu paminėti dar vieną man labai svarbę temą, visai Austrijai dėl mūsų istorijos svarbę temą. Tai yra kova su uh, antisemitizmu ir e, antisionizmu. Surengėme pirmąją konferenciją su visomis žydų bendruomenėmis šią e, tema gruodžio mėnesį e, taryba patvirtino atitinkamas išvadas. Noriu padėkoti visiems valstybių vyriausybių vadovams taryboje už išreikštą paramą. Manau, kad tai yra labai e, svarbu, nes e, kai kuriuose valstybėse narėse žydų tautybės žmonės jau pradeda jaustis nesaugiai ir turime visą ES tą suvokti ir ištingai su to kovoti. Ir pabaigai, ponės ir ponai, noriu dar kartą pirmiausiai padėkoti komisijai ir e, visų pirma jos pirmininkui Junkeriu. Taip pat noriu padėkoti Europos parlamentui ir jo pirmininkui Tajaniui bei visiems kitiems valstybių vyriausybių vadovams ir valstybėms narėms už e, sklandų konstruktyvų bendrabiavimą per Austrijos pirmininkavimą. Mes e, stengiamės nuolat prisidėti prie ES stiprinimo, prie kompromisų paieškos, prie konkrečių rezultatų patvirtinimo. Džiaugiuosi, kad daugelis ryčių mums tai pavyko ir galiu jums tik pažadėti, kad Austrijos Respublika ir toliau aktyviai prisidės prie ES stiprinimo. Ir e, kadangi suprantu, kad jau šiek tiek prasidėjo rinkimų kampanija <clears throat> ir uh, Noriu palinkėti visiems, kurie dar kartą nusiteikia kandidatuoti Europos parlamentą, jeigu šies mėnesį palinkėti sėkmės rinkimuose ir toliau dalyvauti intensyviuose dalykinėse diskusijose apie ES ateitį. Taip pat tikiuosi, kad e, tose diskusijose nuolat bus vadovaujamasi tarpusio pagarbos dvasia, nes tai e, nes yra naudinga visai Europai ir jos E, piliečiams gyventams valstybėse narise. Taigi dar kartą dėkoju už gerą bendrabiavimą per pastarosius šešius mėnesius ir linkiu ES visokiojo pasiekmės. You, Dėkojame, gerbimas kancleri, Jums už Jūsų kalbą. Jūs, mūsų bendradarbiavimas parlamentui yra labai svarbus ir ypač Jūsų žodžiai dėl uh, E, kuriuos ką tik pasakėte dėl tikėjimo ir nuomonės laisvės yra labai svarbus. Toliau pakviesiu kalbėti komisijos pirmininką Žanklot Juncker. Prašau. Pana pirmininkė, la, labą rytą. Gerbiami parlamento nariai, Gerbiamas Bundeskanceli, ponė ministrė, ponios ministrės, gerbiamasis e, ambasadoriau ir visa Austrijos delegacija, visi, kurie prisidėjo prie Austrijos pirmininkavimo sėkmės, ponios ir ponai. Man nėra prasmės kartoti to, ką ką tik papasakojo Bundeskancleris Kurcas. Austrijos pirmininkavimo rezultatas yra tikrai įspūdingas Jeigu pažiūrėtume, dėl kiek įvairių dokumentų buvo susitarta tarp parlamento tarybos ir komisijos, tai tikrai yra įspūdingas skaičius. 134 dokumentai buvo labai sėkmingai užbaigti, 73 procesai su parlamentu buvo užbaigti ir kiti skaičiai taip pat įspūdingi. Austrijos pirmininkavimą galėčiau dabar palyginti su kitų šalių pirmininkavimu, šalių, kurios netgi siekė daugiau ir turėjo didesnių ambicijų. Ir galiu pasakyti, kad Austrijos pirmininkavimas bet kuriuo atveju yra labai įspūdingas, išskyrus vieną dalyką. Aš tikrai būčiau norėjus, norėjęs, kad federalinė Austrijos vyriausybė būtų nugalėjusi savo silpnumą, ir būtų patvirtinusi Junktinių tautų migracijos paktą. Kancleris Sebastianai, jūs žinot, kad aš dėl to labai kovojau ir mes tikrai norėjome, kad bent jau pirmininkaujantį šalis eitų teisinga likme ir nesiūstų neigiamų signalų. Deja, tiesa yra tokia, kad Austrija nėra vienintelė šalis, kuri nepatvirtino ir neigiamai žiūri imigracijos paktą. Taigi yra kaip yra. Aš to nesuprantu ir iki šiandien negaliu paaiškinti, kaip tai galėjo atsitikti. Vis dėlto tai yra gal greičiau išimtis negu taisyklė, tai yra Austrijos pirmininkavimo silpna vieta, o visa kita, galėčiau pasakyti, yra labai sėkmingas pirmininkavimas, nors prieš tai uh, jam prasidėjus įspūdžiai buvo neipatingai kokie. Tačiau dabar galima pasakyti, kad tai buvo pirmininkavimas, kuris pasitarnavo ES vienoviai. Aš tikrai norėčiau, kad ir kiti pirmininkavimai būtų tokie nuoseklūs, tokie efektyvūs, tokie darbingi kaip šis. Man buvo tikras malonumas su jumis dirbti. Mes kaip komisija nuolatos susidurdavome su Austrijos efektyvumu, su jos pasirengimu svarstyti klausimus praktiškai visą parą. Imkime, kad ir breksito dėrybas, tai, labai, tai jos vyko labai intensyviai. Lygiai taip pat intensyviai ir efektyviai vyko dėrybos visose dalykiniuose komitetuose. Austrija turėjo aiškę liniją ir labai nuosekliai jos laikėsi. Už tai reikia Austriją tikrai pagirti ir išsakyti pripažinimą jai dėl tokio darbo. Esu tikrai labai džiaugiuosi, kad buvo patvirtinti komisijos pasiūlymai dėl už išorės sienų apsaugos komisiją pasiūlymus dėl sienų, geresnės sienos, sienų apsaugos tikrai modeliavo ir pakeitė atsižvelgdama į Austrijos pasiūlymus. Mes įsipareigojame paskirti 10 tūkstančių pasienio apsaugos pareigūnų iki tam tikro laikotarpio, iki tam tikrų metų. Ir iš tikrųjų vieninteliai mes su bundeskanceliu ir likome, kurie vis dar nori pasiekti tą tikslą. Mm, būtent pirmininkaujantį šalis bandė išlaikyti šią idėją ir tęsti tos darbus. Na, kadangi negalėsiu labai ilgai kalbėti, nes tuoj neteksiu balso, tai norėčiau dar pasakyti vieną dalyką. Taryba kartais kalba ne vienu balsu ir kartais yra iš tikrųjų tokia dviveidė. Visi reikalauja iš mūsų geriau saugoti sienas, o kai reikia kažką konkrečiai padaryti, nieko, niekas nevyksta. Taigi aš noriu tai pakritikuoti atvirai. Jeigu jūs kažko reikalaujate, tai turite tai ir įgyvendinti, turite to ir siekti. Arba tada aiškiai pasakykite, kad tai nėra jūsų tikslas. Bet norėčiau padėkoti Bundeskanceliui, Austrijos Bundeskanceliui už tai, kad jisai stengiasi kiek įmanoma labiau atsižvelgti į komisijos pasiūlymus. Taip pat esu dėkingas ir už tai, kad mes pažengėme labai daug darbo institucijos, Europos darbo institucijos steigimo link. Nors iš pradžių ta diskusija buvo labai vangi ir nieko gero nesitikėjome. Labai gerai, kad ši tema buvo išplėtota, Austrija tą padarė, nors tikrai iš pradžių buvo labai kritikuojama ir daug kas netikėjo, kad tai taip įvyks. Lygiai taip pat tas pats pasakyta, pasakytina ir apie bankų instituciją, Dabar mes turėsim netrukus jau ir Europos darbo instituciją. Niekas nebegalės kalbėti, kad Europa yra nusiteikusi prieš darbuotojus, saugo tik tai bankus. Mes dabar saugosime ne tik bankus, bet saugosime ir darbuotojus. Ir čia pirmininkaujantį šalis tikrai nemažai nuveikė, kad e, ta institucija ateityje galėtų būti įkurta. Na, kalbant apie finansinius dalykus, lygiai taip pat turėčiau pagirti Austriją. Lygiai taip pat, e, kaip ir iš pradžių, kaip ir ankstesnių klausimų, iš pradžių mes turėjome šiokių tokių abejonių dėl to, ar pavyks pasiekti pažangos finansinėje srityje. Ta vis dėlto pavyko padaryti. Mes sukūrėme visą reikalingų diskusinių dokumentų paketą, suteikėme jiems turinį, uh, Ir parlamentas, žinoma, visuomet savo reikalavimus formuluoja šiek tiek aštriau negu kad taryba, bet bet kuriuo atveju mes dabar turime dėrybų dokumentus, kuriuos galime panaudoti siekdami pažangos, kalbėdami apie mūsų finansinę perspektyvą. Jau spalio mėnesį buvo pateikti reikalingi dokumentai, taigi aš galiu tikrai pagirti Austriją už tai, nes šis dokumentų, šių dokumentų rengimas, finansinių dokumentų rengimas yra vienas iš sunkiausių klausimų Europos Sąjungoje. Taigi galima pasakyti, kad Austrija surinko tą dėlionę iš atskirų dalelių, tą dėlionę, kurios mums reikia tam, kad nustatytume ES finansinę perspektyvą artimiausiams metams. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už labai aiškius žodžius antisemitizmo atžvilgių. Niekada nesitikėjau, kad dar man gyvam esant Europoje žydams vėl teks baimintis dėl savo likimo. Ir tikrai žinau, kad Austrija turi ypatingų priežasčių kalbėti aiškę kalbą uh, kovojant su antisemitizmu. Aš pats prieš keletą mėnesių buvau Vienoje ir lankiausi žydų bendruomenėje e, Vienoje, norėdamas aiškiai pasakyti, kad Europoje antisemitizmui, rasizmui ir ksenofobijai nėra vietos. Todėl labai džiaugiuosi, kad bundeskancleris ne tik išsakė aiškius žodžius, bet ir ėmėsi veiksmų tam, kad šis dalykas Europoje neturėtų vietos. Todėl taip pat norėčiau padėkoti Jums ir už Afrikos iniciatyvą. Bundeskancleris suorganizavo vienoje aukšto lygio darbo grupę ir Tuo būdu mes nusintėme labai aiškę žinutę Afrikos šalims. Ta Austrijos pirmininkaujantį šalis pabrėdė, pabrėžė ne vieną kartą. Mes norime užtikrinti Afrikos ateitį ir dalyvauti joje. Afrikos ateities be Europos ateities neįsivaizduojame. Taigi tas signalas, kurį siuntė Austrijos pirmininkaujantį šalis, buvo labai aiškus, labai ryškus. Taigi Atsižvelgiant į visą tai, ką pasakiau, galime daryti išvadą, kad tai buvo labai sėkmingas pirmininkavimas. Noriu dar kartą padėkoti bundeskancleriui, noriu padėkoti ambasadoriui už visas iniciatyvas, kurias jūs, kurius jų ėmėtės, už tą sėkmę, kurios pasiekėte ir kurios, tiesą sakant, nesitikėjome jūsų pirmininkavimo pradžioje. Taigi, ačiū Jums labai. Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici. Periname prie politinių frakcijų atstovų. Norėčiau paprašyti, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko, todėl kad paskui turime iškilmingą posėdį. Dabar žodis Manfredui Weberiui, EPP frakcijos vadovui. Pirmininkė Tajanė, pirmininkė Junkerį, mielas federalinis kanclerių, federalinės vyriausybės nariai, ambasadoriai, mėly kolegos, sveiki susirinkę e, į Austrijos pirmininkavimo rezultatų įvertinimą. E, iš tiesų rezultatai labai įspūdingi, e, tikrai pasiekta daug daugiau nei e, tikėjomės per pastarąjį pusmetį, kuriant Europos ateitį. Tvirai kalbant, šiek tiek apgailestaujame dėl to, kad Europoje viešosios diskusijos vyksta tik tai um, apie krizės, apie problemas ir mes nesugebame teigiamų rezultatų, kuriais Europa yra e, stiprinama, tinkamiau pristatyti e, viešumoje. Na, dėja, politikai turi su to susitaikyti, tačiau Austrijos pirmininkavimas tai dar kartą labai aiškiai įrodo. Politiniai rezultatai tikrai buvo aiškiai pristatyti tokiuose sritise kaip e, saugumas įsteigus gynybos fondą. E, siekiant stiprinti kibernetinį saugumą ir e, bepiločių skraidiklių e, technologijas. Labai svarbus rezultatas gerovės stiprinimo srityje pasiekime pažangos investicijų tikrinimas Europoje yra labai svarbus dalykas. Per Austrijos pirmininkavimą buvo susitarta dėl ES ir Japonijos prekybos sutarties, taip pat tarp tinklinio ryšio kainos sumažinimas žmonėms yra labai svarbus, bei e, e, plastiko naudojimo mm, uždraudimas, siekiant pagerinti ekologinę situaciją, žmonėms taip pat turi didžiulės e, svarbos. Taip pat per Austriją per savo pirmininkavimą paskatino tam tikras politinės diskusijas, siekdama ne tik administruoti tarybos veiklą, tačiau ir nukreipti ją tam tikromis kryptimis per neformalią tarybą Zasburgė e, diskutavome apie išorės sienų e, saugumo e, klausimus ir būtinybę teikti jiems pirmenybę, taip pat apie būtinybę registruoti tinkamai migrantus. Diskusija dėl sąžiningo skaitmeninio apmokestinimo ir interneto gigantų sąžiningo indėlio į E, bendrai mokamus mokesčius, taip pat buvo įspūdinga. Austrijai noriu padėkoti už pastangas. Na, žinoma, vertybių diskusija, e, pons Junkeris apie ją užsiminė, e, kuomet vėl turime rimtai pradėti diskutuoti apie smurtą prieš žydus, tai jau tikrai kelia tam tikrą nerimą ir e, vienoje vykusi konferencija antisemitizmo tema tikrai buvo išspūdinga, daug informacijos sužinojome iš žydų bendruomenių, tikrai negali žinomi istorijos įvykiai mūsų kontinente niekada pasikartotina. Baigdamas noriu pasakyti, kad Austrija prisistatė kaip stipri šalis turinti stiprią vyriausybę. Austrijos pirmininkavimą palaikė ir Austrijos piliečiai, bent jau mano vertinimu, didžiavosi tuo, kad gali šį pusmetį vadovauti Europoje, stumti ją į priekį. Pirmininkavimas tikrai buvo vykęs, dabar mums belieka ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti, demonstruoti e, lyderio vadovavimo savybės ir noras toliau stiprinti Europą. Dėkui Sebastianui Kurcui, dėkui Austrijai už pirmininkavimą. Dabar kalbės ponė Rodrygė iš Socialistų demokratų alijansų. Jų vardu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė kancleri. Pirmininkaujantį Austriją pradėjo savo darbą su labai prasmingu šūkiu. Europa, kuri apsaugo. Tačiau e, vis dėlto Austrija pirmininkaudama ėjo truputį kita linkme e, nacionalinio egoizmo, izoliavimuose e, linkme ir gaila, nes mums reikia ambicingos ir stiprios ES, kuri gali užtikrinti būtiną solidarumą. Viskas prasidėjo nuo e, pabėgėlių dramos. Mes turime veikti greitai, užtikrinti veiksmingą prieglopšio tvarką, tačiau mes to nedarėme. Europai reikia apibrėžti visą apimančią migracijos politiką, kuri užtikrintų tvarkingą ir sklandų migracijos valdymą. Nes mums reikia e, migracijos ir mes e, neturėtume blokuoti kai kurių šitos politikos aspektų. Toliau e, migracijos paktas jungtinių tautų Ta paktą palaikė daugelis pasaulio valstybių ir Marakeše mes matėme, kad kai kurios ES valstybės narės neprisijungė prie šito pakto ir to, tų valstybių lyderė kaip tik tai buvo Austrija, tos valstybės kaip tik tai nesupranta tokio pakto e, svarbos. Mes e, taip pat matome, kad e, nepakankamos ambicijos e, neužtikrina tinkamos sąsajos su mūsų e, piliečiais. Pirmininkausi Austrija galėjo daugiau padaryti dėl socialinio ramščio direktyvų ir e, reglamentų, kurie būtų buvę e, labai e, naudingi. Ministrų tarybos posėdžiai buvo atidedami e, ateičiai. Tuo tarpu mums reikėjo skubėti, ponė e, kanclerį. Taip pat vyko labai e, svarbios darybos dėl DFP. Aišku, yra būtina mums atremti iškylančius iššūkius ir užtikrinti sanglaudą. Mes esame nusivylę, jog per paskutinį vadovų taryba buvo nuspręsta, jog tik rūdienį bus priimtas galutinis sprendimas. Tai yra per vėlu, nes daugelis e, regionus įdra su problemomis šioje plotmėje ir mums reikia sprendimo anksčiau, todėl mes ne visiškai suprantame, kodėl pirmininkavusi Austrija nesielgė ambicingiau šitų darybų kontekste. Taip pat e, buvo galimybė įgyvendinti eurozonos reformą. Mes laukime jos ne vienus metus ir sprendimai jau yra pateikti, jie ant stalo. Mums reikia bankų sąjungos, eurozonos biudžeto, visos e, kitos pasaulio įvairių valiutų zonos turi tokį dalyką. Tai yra esminės svarbos aspektas siekiant e, sanglaudos eurozonoje ir e, mažinant e, skirtumus tarp valstybių narių šioje labai svarbioje Europos projektos rytyje. Taip, teisingumas mokesčių srityje. Mums taip pat reikia skubių sprendimų šioje e, srityje. Čia taip pat reikia veikti greičiau. Tad, ponia kancleri, aš norėčiau pasakyti, jog mūsų požiūrių pirmininkavusi Austrija praleido progą ryštingai veikti tam tikrose labai svarbiose srityse. Taip, dabar mes e, matome, kad uh, yra kai kurių politinių jėgų siūloma labiau izoliuotis, remtis nacionaliniu e, egoizmu. Ta siūlo e, dešiniosios, karštutinės dešiniosios jėgos, tačiau galbūt užuotė ją tuo keliu mes galėtume eiti kitą linkmę ir siekti solidarumo. Mes manome, kaip socialdemokratai, kad būtent tokiu keliu e, reikia eiti. Mes manome, kad turime pereiti prie kito etapo, kur Europa vaidintų lyderiaujantį vaidmenį. Tad tokios būtų mūsų pastabos dėl Austrijos pirmininkavimo. Dėkoju. Dabar ECR frakcijos vadus, vardu ponas Zahradil. Dėkoju, ponė. Pone federalinį kanclerį, ponė komisijos pirmininkė, Austrijos pirmininkavimas buvo gerai parengtas, organizuotas ir veiksmingas, veiksmingas nes Austrija yra gerai tinkamai veikianti, funkcionuojanti e, šalis. Jūs paminėjote kai kurios klausimus ir aš norėčiau atkreipti dėmesį kai kurios aspektus. E, taip pat pradėsiu nuo migracijos ir saugumo. Noriu pasakyti, kad iš tiesų džiaugiamės e, matydami šiek tiek kitokį pirmininkaujančių šalies požiūrį šios klausimus nei anksčiau. Jūs labai E, aiškiai įvardijote tai, e, ką dvėjojo įvardinti kiti politikai. Europa nei, e, nėra nei pasirengusi, nei nori priimti nulatinės migrantų bangas, tai e, neigiamos, darytų neigiamos įtakos mūsų saugumui ir e, mūsų visuomenių integruotumui. Taip pat pasiūlėte kelis sprendimus dėl Šengeno kodekso sustiprinimo, dėl atvykimo išvykimo sistemos sukūrimo, e, kuri leistų mus užtikrinti legalią migraciją ir Ta jūsų žinia tikrai um, buvo labai e, aukštai įvertinta, ypač vidurio ir rytų Europos e, valstybėse narėse, siekiant sustrimo tarp valstybių narių, e, kurie pakeistų tos ankstesnius sprendimus dėl privalomo E, pabėgėlių perkelimo, pas, perkelimo ir paskirstimo, dėl e, kurio kilo nemažai ginčių ir tarpusio priešpriešos tarp senų ir naujų valstybių narių. Vienas iš jūsų pirmikamo prioritėtų buvo susijęs su Europos ekonomikos stiprinimu, gerovės stiprinimu, pasitelkiant naujoves ir skaitmeninimą. Buvote teisus. E, nepaisant to, kad mūsų darbuotojai yra aukštai kvali, e, gerai kvalifikuoti ir e, startuolių kultūra yra išsivyščiusi, vis tik tai svarbiausi, didžiausi startuoliai yra kuriami ne Europoje, o kitur. Todėl reikia dėti pastangas, kad situacija pasikeistų, reikia greičiau ratifikuoti laisvos priekybos susitarimą su Japonija, kuris apriektų 30 procentų pasaulio priekybos apimčių ir tikiuosi, kad susitarimai tinkami su Singapūru ir Vietnamu bus greitų laikų patvirtinti. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, jūsų pirmininkavimo pradėti spręsti, kai kurie klausimai dar nėra galutinai išspręsti ir e, per kitą Europos parlamento kadenciją bus galima pradėtus darbus tęsti. E, išorės santykiai, e, užsienio politika buvo jums pakankamai rimta našta, daugiau į šią temą nesigilins, noriu pasakysiu, kad Austrija apie savo pirmininkavimą E, elgėsi pragmatiškai, nes vadovavo ideologiją ir e, siekė apčiuopiamų rezultatų. Tikrai buvo džiugu matyti, kad jūs vadovaujatės sveika nuovoka, nes sveika nuovoka bando vadovauti ir mūsų frakcija dirbdama Europos parlamente. Ačiū uždėmesi. Pone Teličkai žodis kalbėti liberal frakcijos vardu. Kalbės federalinį kanclerį nesu. Ne E, tikras, ar galėtumėte pakelti dar daugiau e, sveikinimų ir pagarų, kurias šiandien išgirdote, todėl e, tik tai pasakysiu, kad Austrijos pirmininkavimas buvo veiksmingas, Austrija pasiekė užsibrėžtų tikslų, tačiau vertinamas kiekvieną E, pirmininkavimą aš bandau įsigilinti ne į e, pirmininkavusios valstybės pasiektus rezultatus, bet apskritai į e, tai, kaip per tą laikotarpį atrodė visa ES. Turime pasakyti, kad šią ES vis dar sudaro 28, galbūt ir to 27 valstybės narės, kuriams pirmininkaudama tinkama valstybė narė tikrai gali e, pasiekti neblogų rezultatų ir jūsų rezultatai yra geri. Tačiau kalbant apie trilogus, turim pritarti, kad čia Austrija pademonstravo savo veiksmingumą, tačiau įvertinkime e, teisėkuros e, aktus siekiant e, pažangos jūsų išvardintose trijose prioritetinėse sritise. Vieną pavyzdį pateiksiu kartu su Angelika Nibler. Mes rengėme pranešimą dėl kibernetinio saugumo. Rezultatas pasiektas buvo pakankamai geras, nepaisant e, tam tikrų nesutarimų su jūsų ambasadoriumi, tačiau tai yra įprastinė trilogos darybų E, dalis. Tačiau e, ką reikia pakeisti, tai reikia pakeisti valstybių narių pozicijas. Mes vis dar vertame kibernetinį saugumą kaip e, klausimą, kaip pasidalinti tam tikrus įgaliojimus arba apsaugoti turimus įgaliojimus. Ir mes būsime šią srityje stiprus tiek, kiek bus stipri svarbiausia šios, silpniausia šios grandinės dalis visoje. ES. Taigi čia reikia aiškiai suderinti mūsų kompromisus su e, e, tikrovė, su mūsų ambicijomis. Taip, pasiekta nemažai pažangos šioje srityje, tačiau e, Aš manau, kad jeigu turėčiau pakankamai e, sugebėjimų ir smegenų, kurių neturiu, tai aš sukurčiau atitinkamą e, internetinė prietaika arba programėlė tam, tik, tam tikroje srityje. Čia kadangi nesugeba to padaryti ir mes Europoje to nesugebame, tai turime uh, kreiptis pagalbos į Silicijos lėnio startuolius. Taigi, uh, Dar vienas rytis, kur yra labai svarbi, tai yra vidaus saugumas. Austrija pasitelkė e, tolygų požiūrį, tačiau turime pripažinti, kad taryboje esame patekę į aklavietę dar daugeliu e, klausimų ir galbūt šiandien mes nepa, dar negalime kalbėti apie krizę, apie problemas turime kalbėti, tačiau kuomet krizė tikrai prasidės, tai turėsime rimtų problemų dėl biudžeto. Pasiekime nemažai e, pažangos. Uh, E, dokumentai yra e, parengti, e, varnelės uždėtos, tačiau klausimas, kas vyks toliau. Dabar reikės jau viską paaiškinti išsameu dėl sanglūdos politikos, dėl paramos ūkininkams, dėl kitų klausimų, tačiau galbūt tai būtų vienintelė kritinė pastaba Austrijos pirmininkavimo atžvilgių, kad dabartiniai pasiūlymai dėl biudžeto tikrai nėra e, realistiški. Mes e, turime kovoti su bet kokiu pinigų švaistimu ir peržiūrėti iš esmės e, kai kurias biudžetinio finansavimo sritis. Šių nepaisančių kritinių pastabų galiu pasakyti, kad Austrija tikrai puikiai padirbėjo, tačiau visa ES kol kas nedirba taip, kaip iš jos tikisi e, jos piliečiai. Ir tą situaciją situaciją turime pakeisti. Ačiū uždėmesi. Žodis teikiama žalių frakcijos pirmininkė ponė Keller. Dėkoju. Deja, ponia Kurts, aš negaliu prisijungti prie šitų pagirėjų. Uh, Aš klau, keliu klausimą, kasgi liks iš jūsų pirmininkavimo e, šešių mėnesių. Labai daug teisės aktų projektų taip ir mhm. liko įstrigę taryboje. Tai, ką atsiminsime mes, žmonės, iš šitų šešių mėnesių, tai visų pirma tas gėdingas Rusijos prezidento prieimimas su tais šokiais ir atsiklaupimais. Iš kitos pusės mes prisiminsime jūsų politinius viražus kuriuos jūs atlikote Europ... E, Jungtinių tautų migracijos pakto atžvilgių. Tikrai gėda buvo dėl to. Austrijos vyriausybė, kuri labai intensyviai mėnesių mėnesius dėrėjosi dėl šito pakto, į jį įdėta tiek daug pastangų iš įvairių valstybių. Ir pati Austrija labai daug stengiasi dėl to. Ir Austrija paskui pati elgėsi taip, lyg tas paktas būtų kažkokia nesąmonė jūs neieškojote sprendimų, jūs polemizavote, jūs polarizavote ir atsistojote kartu su Trumpu ir Orbanu į dešiniųjų nacionalistų kamputį. Pakenkėte tuo mums visiems visai ES. Liktai to būtų gana. Jūs visiems mums parodėte, kad jūsų vyriausybė nepaiso mūsų teisės aktų. Kitaip negaliu paaiškinti, kad jūs dar pirmininkaudami nusprendėte diskriminuoti ES piliečius, sumažindamas jiems e, išmokas vaikams. Jūs taip pažeidžiate ES teisės aktus ir tą žinote, kitos vyriausybės bent jau pirmininkavimo pabaigos palaukdavo prieš taip elgdamosis. Na ir rezultatai yra kuklus. Jūs nei kovojote su mokesčių vengimu ir mokesčių dempingu, kalbant apie CO2 iš metalų ribų nustatymą, jūs taip pat buvote tik tai Vokietijos automobilių pramonės klapčiukas. Lygiai taip pat ir Frontexo klausimu jūs iškėlėte pasienio apsaugos pareigūnų skaičiaus padidinimą kaip savo tikslą ir nieko nepadarote. Na bent jau vienkartinių indų naudojime mes pažengėme šiek tiek pirmin ir už tą darbą norėčiau Jums pasakyti ačiū ir pagirti Jūs ir Jūsų pareigūnus už pastangas. Ar tikrai Jūsų pasi... pirmininkavimas buvo toks sėkmingas, tą parodytų ir tas e, Jūsų laimėjimas Katovicuose. Jau pačią pirmą dieną jūs buvote paskelbta, jūsų šalis buvo paskelbta metų fosilija, taigi sveikinu jūs su tuo. Bet vienintelis dalykas, kuris mane džiugina, yra Austrijos pilietinė visuomenė. Žmonės domisi politika, žmonės eina į gatves, pasisako prieš socialinės valstybės mažinimą, pasisako už Europą. Ir aš tikiuosi, kad šita dvasia uh, E, vyks ir Europos rinkimai Austrijoje. Austrijai reikia Europos, Europai reikia Austrijos, kurioje būtų stipri pilietinė visuomenė, kurioje nebūtų skaldoma ir, nebūtų, ir būtų kalbama vienu balsu. Ačiū. Toliau kalbės ponas Papadimulis. Gerbamasis bundeskanceri Kurcai. Apgailestauju, bet aš jūs tikriausiai savo kalbą nuvilsiu. Aš nebūsiu tas, kuris jūs giria ir liaupsina. Man atrodo, kad ES turėtų būti gėda, kad Austrija, pirmininkaudama ES, atsisakė patvirtinti jungtinių tautų migracijos paktą Marakeše. Migracijos paktą pasirašė 150 pasaulio valstybių. Tai yra nusaikus ir gerai subalansuotas dokumentas ir jūs patys prisidėjote prie jo rengimo. Todėl nesuprantu, kaip jūs sugebėjote jo nepatvirtinti, kodėl jūs sukėlėte mums tokią gėdą, pasiraš... nepasirašydami šio dokumento Austrijoje. Ir tą išgirsite ne vien iš manęs, tą išgirdote jau ir iš kitų kolegų, taip pat ir ponas Junkeris jums, nors ir labai mandagiai, bet vis dėlto užsiminė apie tai. Taip pat jūs nieko nenuveikėte Europos socialinio ramščio stiprinimui nieko nepadarėte tam, kad Dublino reformų paketas bent šiek tiek pasistumėtų į priekį. Dėl to mes jau esame susitarę seniausiai, komisija dėl to yra sutarusi su parlamentu ir tik taryba blokuoja šios sprendimus. Taip pat vėluojama ir su kitais dokumentais, su e, indėlių apsauga. Bankų sąjunga negali būti užbaigta lygiai taip pat ir interneto gigantų apmokestinimo srityje nieko konkretaus neįvyko. Daugiametės finansinės programos at, atžvilgių jūs turėjote kažką nuveikti tam, kad dar iki ES rinkimų jau mes turėtume susitarimą. Dabar to neįvyks. Ir tai ateityje pakenks ES ekonomikai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jūsų vyriausybėje yra koalicijoje su dešiniųjų ekstremalų partija, kuri atsirado iš nacijų pasiekėjų po antrojo pasaulinio karo. Tai irgi faktas. Ir po Europos rinkimų gegužės mėnesį visai gali būti, kad panašių sąjungų turėsime ir daugiau. Tai kelia nerima. Baigdamas noriu pasakyti, kad man e, atrodo geras dalykas, kad jūs, taryba ir komisija, remiate prespa susitarimą. Tai yra Šiaurės Makedonijai ir Graikijai reikalingas susitarimas, kurį mes vertiname teigiamai. Tai yra viena iš nedaugelio teigiamų gerų naujienų pastaruoju metu. Noriu užtikrinti, kad artimiausiomis dienomis Graikijos vyriausybė, kuriai vadovauja Cipras, yra pasiryžusi ratifikuoti prespa susitarimą Graikijos parlamente. Nepaisant to, kad yra pasipriešinimas, kad vyksta demagoginė kova, kad pasakirmė demokratija priešinasi tam uh, visomis pastangomis. Ir skirtingai nuo socialistų ir EPP partijų čia, Europos parlamente, socialistai ir liaudės partija Graikijoje nesutinka su, tuos, su ta sutartimi. Ačiū. Toliau, kad... Ne, FDD frakcijos vardu, ponas Moitinas. E, Gerbiamas pirmininkė, ponė Junkerį, ponė Kurčiai, turėsime tris dalykus pirmiausia vertinti teigiamai. Pirmia, pirmas dalykas - Žemė ir toliau sukasi aplink savo e, ašį. E, karų e, e, neatsirado daugiau, o e, ES ir toliau e, didina biurokratinę naštą. Ir Austrija, e, pirmikaudama ES, aiškiai e, parodė, kad E, kažka, kai kas ES keičiasi ir netgi drastiškai. ES šiandien kitokia nei prieš Austrijos pirmininkavimą, nes egzistuoja dar vienas naujas dalykas. Pirmą kartą pirmininkaujantį valstybę narį E, nesijautė, e, nejautė prievolės e, atsistoti centralizuotojų Europos priešakyje. Jie kosakė bendradarbiavimo, tačiau centralizacijos proceso nestumė į priekį. Geriausias to pavyzdys yra darybos dėl jungtinių tautų migracijos paketo. FD frakcija šį klausimą jau anksčiau yra įtraukusi į savo darbo atvarkę, tačiau E, tikrai ne vienas, e, joks kitas klausimas nebūtų taip dominavęs diskusijų Europoje, jeigu Austrija ir jos vyriausybė nebūtų, nebūtų aiškiai pasisakiusi prieš pirmininkavimą. Austrija drąsiai pasitraukė iš e, šio susitarimo šalininkų rato ir diskusija dėl šio sustarimo poveikio e, tik tai e, tapo labiau žinoma. Noriu už tai nuožiai padėkoti e, ponui federaliniui kancleriui Kurcui. Ir tikrai aš esu ne vienintelis, kuris aiškiai atkreipė dėmesį į šiuos Austrijos pirmininkavimo nuopelnus. Aš tikiuosi, kad kitos valstybės taip pat paseks Austrijos pavyzdžių ir įneš savo akcentų į e, pirmininkavimo. E, o ES atstovas noriu e, pasakyti, kad E, ši vyriausybė arba tokios vyriausybės tikrai nėra nusiteikusios prieš ES. Mums ES paprasčiausiai reikia užtikrinti stabdžių ir atsvarų e, sistemą tam, kad žmonės nevertintų komisijos ar ES parlamento kaip kažkokios e, super, super valstybės ir tas ištatas ne. Tinkamas sustarimas tikrai bus naudingas Europai ateityje. Ačiū. NF E, frakcijos vardu ponas Vilinski. E, ponios ir ponai, kaip Austras, aš visų pirma norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Austrijos federalinį kanclerį poną Kurcą e, ir norėčiau, kad jisai bent jau iš mūsų delegacijos pusės perdotų kitiems delegacijos, savo delegacijos nariams, savo darbuotojams padėką, nes Austrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, dirbo pavyzdingai, e, veiksmingai e, ir e, tiems, kurie šiandien kritikuoja Austrijos pirmininkavimą, aš norėčiau pasakyti, kad E, social, pavyzdžiui, socialdemokratams, kad jūsų frakcija yra Rumunijos socialdemokrato. O jeigu jūs dabar pažiūrėtumėte, kas vyksta e, Rumunijoje, kad dabar pradėtas teisminis procesas e, dėl korupcijos valdančiose sluoksniuose, tai jūs, ne, jeigu tai e, apžvelgtumėte, negalėtumėte, neturėtumėte teisės kritikuoti e, kitų pirmininkaujančių valstybių. Ir e, tiems, kurie sakė, kad e, Laisvės partija priartėjo prie kažkokių tai režimų nusikal, nusikalstamų, aš norėčiau pasakyti, kad būtent ši partija pasisakė ir pagrindė restitucijos modelį. Ir dabar tas modelis yra perimtas taip pat ir Izraelija. Taigi e, nereikia į mūsų pusę e, mėtyti tik tai kritinių pastabų. Dabar dar norėčiau e, sureaguoti į tai, ką pasakė komisijos pirmininkas. Jisai e, mano, kad jis negali suprasti, kodėl e, Austrija nepalaikė Junktinių tautų migracijos pakto. Atsakymas būtų toks, kad Austrijos vyriausybėje, parlamente yra demokratinė dauguma, e, kuri E, kuri nori priimti pati sprendimus dėl mūsų migracijos politikus, o ne e, pasirašyti tuos sprendimus, kurie mums yra e, primetami. Ir Austrija pasisako už sprendimų suverenumą ir tai yra labai svarbus aspektas. Ir Mes taip pat leidžiame teismams priimti nepriklausomus sprendimus. Taip pat dar norėčiau pabrėžti, kad per Austrijos pirmininkavimą subsidiarumas vaidino svarbu vaidmenį. E, buvo nustatytos e, gairės, teisingos gairės e, ateičiai ES ir tos gairės kalba apie tai, kad nacionalinių lygių sprendimus yra priimti geriau negu virš nacionalinėme ligmenyje. Ir aš manau, kad Austrijos pirmininkavimas gali būti pavyzdinis pirmininkavimams e, visoms valstybėms, kurios pirmininkaus po to. Ačiū dar kartą Jums už tai. Dabar žodis suteikiamas ponui Jazdovski. E, Pirmininkė, ponios ir ponai, aš norėčiau padėkoti kancleriui Kurcui už jo proeuropietišką, pragmatišką pirmininkavimą. Tai yra pavyzdys rodantis, kaip pragmatiškumas gali būti kur kas naudingesnis nei strategija, kuri grindžiama didesnė integracija. Programa buvo puiki, saugumas buvo pasiekta sėkmingų rezultatų aplinkosaugos srityje, apsaugos nuo rinkos gigantų srityje ir kitais klausimais, kur, kuriuos minėjo ir pats kancleris. nuomonių skirtumai dėl migracijos politikos rodo, kad pirmininkaujantį šalis pasitelkė sveiko proto principus, nes ši politika turi būti realistiška ir pragmatiška. Prieš keletą metų komisija primetė kvotas valstybėms narėms ir tokiu būdu buvo sumažintas pasitikėjimas ES institucijomis. Ir išaugo populizmas. Taigi mes turime būti atsargus, turėtumėme savo politiką grįsti solidarumu, bet pirmiausia, turime nepamiršti realizmo. Taigi šios pirmininkaujančios šalies patirtis yra labai, pirmininkaujančios šalies patirtis yra labai pozityvi ir aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie kovoja su antisemitizmu ir aš tikiuosi, kad tai irgi bus puikus būdas, kai būtų galima įtvirtinti religijos laisvę ir apsaugoti krikščionis. Žodis sutikimas Europos komisijos pirmininkui Žanui Klaudui Junkeriui. Pone pirmininkė, man uh, nesusidaro įspūdis, kad aš galėčiau dar kažką pridurti prie to, kas buvo pasakyta, kas buvo pasakyta dėl šių diskusijų turinio. Todėl norėčiau dar kartą padėkoti Austrijai kaip pirmininkavusiai valstybei ir tiems, e, kurie e, pagalvojo, kad čia būtų e, vieta, E, kritikuoti mane dėl to, kad aš pasisakiau, dėl to, kad Austrija nepasisakė, nepa, nepalaikė jungtinių tautų migracijos pakto, aš noriu pasakyti, kad aš kalbu ne savo as, e, asmeniniu vardu, o visos Europos komisijos vardu ir daugelio parlamentarų. Um, E, vardu, o tie, kurie galvoja, kad tai nėra e, demokratinių diskusijų dalis, e, galiu paprieštarauti, o šiaip galiu pritarti tiem, kurie gyrė Austriją dėl pragma, pragmatiško darbo ir Austrijos pirmininkavimo rezultatai yra tokie, kad iš tiesų Austrijos pirmininkavimas įeis į e, istoriją, ES istoriją, kaip sėkmingas pirmininkavimas. Ir todėl aš norėčiau visų mūsų vardų padėkoti Austrijos vyriausybei ir jos federaliniam kancleriui. Dabar žodis turimas e, kancleriui, ponui Kurz. Gerbiamas ponė pirmininkė Tajani, ponios ir ponai, Neturiu daug ką pasakyti, norėčiau tiesiog jums visiems padėkoti už bendradarbiavimą, norėčiau padėkoti už teigiamus žodžius. ES moto yra e, susivienyje per skirtumus, o ne e, e, dėl įvairovės e, tapę skirtingais. E, taigi, manau, kad e, ir turėtume remtis šituo šūkiu susivienyje įvairovėje ir manau, kad tai yra esmė ES ir demokratinių valstybių, tačiau nepaisant to, dėl mūsų skirtų, nepaisant mūsų skirtumų tose sritise, kur mes galime pasiekti pažangos, būtent daryti viską, kad pasiektume tos pažangos. Mes kalbame apie ES, kurią sudaro 20 28 valstybės narės ir 3 institucijos ir kartais tikrai yra sudėtinga nugalėti visus skirtumus. E, ir iš tiesų aš galiu tik pasidžiaugti, kad mums pavyko pasiekti susitarimo per 53 trišalių dėrybų e, posėdžius ir buvo tikrai daug e, dosie, dėl kurių mums pavyko susitarti. Norėčiau dar kartą Jums visiems padėkoti už bendradarbiavimą ir palinkėti sėkmės Rumunijai, kuri pirmininkaus po mūsų. Ir dar kartą dėkoju Jums už Jūsų svetingumą čia Europos parlamente minutę. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Labai dėkoju už jūsų darbą. Kelioms minutėms padarysime pertrauką ir po to pradėsime iškilmingą posėdį, kuriame minėsime Euro 20 metinės.